Sta il copio? Ah? Ja. Però non me lo Der Präsident! Vielen Dank. Guten Tag, meine Labadiena, gerbiamas ponios ir ponai. 2012 m. vasario 16 d. buvo pasibaigė, buvo nutrūkusi mūsų plenarnių sesijų darbo tvarkė, dabar mes grįžime prie jos jaunoje plenarnėje sesijoje. Prieš vienerius metus prasidėjo arabų pavasario įvykiai ir daugeliui mūsų pietų, pietinių kaiminių valstybių piliečiams